pranešimas atneš e, daug rezultatų gerų. Tikiuosi, kad mes visi būsime valėtoje, kai bus perkirpta prieglopščio paramos biuro atidarimo juostelė. Ačiū. Ačiū, ponė Lambert. Tuo diskusiją ir baigsime. Bet leiskite pridurti dar tokį dalyką. šiai temai negaliu būti abejingas, nes 14 metų domėjusi prieglopščio teisės klausimais. Ir pats naudojausi prieglopščio suteikimo teisę Prancūzijoje, Belgijoje ir Austrijoje. Kažkada buvau prieglopščio prašytojas ir ačiū šių valstybių vyriausybėms, kurios mane priėmė, nors ir nebuvo įpareigotos to padaryti. Kągi, tuo diskusiją ir baigsime pirmąją gegužės savaitę balsuosime dėl šio klausimo. Na, o dabar perėsime prie kito darbo tvarkios punkto. Yra pono Kirilov pranešimas dėl Europos regionų plėtros, socialinio fondo, sanglaudos fondų, bendrųjų nuostatų bei įvairių nuostatų susijusių su administravimu ir finansavimu su paprastinimu. Deja, ponas Kirilovas pranešėjas šiuo klausimu yra vienas iš tų, kurie įstrigo kažkur. Basė. Kurie kažkur įstrigo dėl to, kad Islandijoje įsiveržė ugnikalnis. Jo vaidmenį dabar perims ponia Konstance Kreil ir suteiksime jai pasakyti keturias minutės. Prašau. Ačiū pirmininkė. Tikrai apgailestauju, kad ponas Kirilovas negalėjo atvykti į posėdį. Jis labai stengiasi parengti šiam praš... parlamentui šį pranešimą. Tas klausimas yra labai svarbus Europos regionams, Europos piliečiams, Europos pilietėms. Todėl norėčiau pateikti tikrai tai, ką jis parašė anglų kalba ir ačiū Dievui, man nereikia perskaityti viso to bulgariškai, nes šis, e, šis pranešimas yra parengtas anglų kalba. Taigi aš dabar tiesiog kalbėsiu pono Kirilovo balsu. Mėly kolegos, aš džiaugiuosi, kad turime galimybę aptarti tokius svarbius pakeitimus apie struktūrinių fondų bendrąjį reglamentą. Šie pakeitimai yra labai svarbi bendrųjų pastangų Europos ir nacionalinių lygių dalis stengiantis susidoroti su ekonominės krizės padariniais. Jie logiškai pratęsia dokumentus, kuriuos priėmėme praėjusiais metais. Kaip pranešėjas, rengiantis dokumentą apie sanglaudos politikos vaidmenį regionų ekonomikos gerinimo srityje, pirmininkas prašo pranešėjos kalbėti lėčiau, nes kitaip jūsų neįmanoma suprasti. Atsiprašau, galvau, kad negreitai skaitau. Todėl aš kreipiuosi į tarybą ir komisiją, kad būtų supaprastinės struktūrintų fondų taisyklės ir palengvintos galimybės naudotis tokiais fondais, kai e, jie valstybėms narėms yra labai reikalingi. Džiaugiuosi, kad pagrindinės parlamento rekomendacijos toliau supaprastinti sistemą buvo uh, susilaukia reikiamo dėmesio. Aš esu įsitikinęs, kad naujieji bendro reglamento pakeitimai, supaprastinantis dabartinės procedūras, nusipelno mūsų paramos. Nereikalingos administracinės naftos sumažinimas, biurokratijos apribojimas, neiškių taisyklių pašalinimas prisidės prie didesnio skaidrumo, geresnės kontrolės ir mažiau klaidų leis užtikrinti. Be to, tai e, pagerina ES pinigų e, panaudojimo būdus. Pateiksiu vieną pavyzdį. Valstybės narės yra skatinamos toliau e, aiškintis ir nustatyti klaidas prieš e, įsikišant ES institucijoms. Tokiu būdu valstybės narės neprarastų suteiktų pinigų, bet galėtų panaudoti tos pinigus kitiems projektams pagal tą pačią programą. Kita grupė pakeitimų yra susijusi su finansinio valdymo grupėmis ir kalbama apie asignavimus valstybėms, kurios labiausiai nukentėjo nuo krizės. Jie turės padidinti būti 2010 metams. Valstybės narės nuo 2007 metų leidžia tam tikras lėšas projektams Tačiau tie projektai kartais nebuvo patvirtinti ir jeigu tie pinigai lygia, galima juos dabar panaudoti. Tai yra labai naudinga, nes tos e, priemonės yra praktiškos ir svarbios. Kovos su krize priemonės demonstruoja solidarumą, jos suteiks valstybėms narėms naujų lėšų išbristi iš krizės. Visos tos priemonės leis įgyvendinti daugiau projektų, ypač dabar, Tai yra labai svarbu, nes turime sukurti daugiau darbo vietų, siekti investicijų didinimo, gerinti infrastruktūrą ir pritaikyti darbuotojus ir firmas prie ekonominių pokyčių. Vis abiejų rūšių priemonės yra naudingos, jeigu jos bus įgyventos laiku. Tačiau mes vis dar laukiame galutinio patvirtinimo. Deja, labai smarkiai vėlavo tarybos susitarimas, o taryba buvo pagrindinė pakeistojo reglamento priemėja. Aš esu tvirtai įsitikinęs, kad dabar, kai parlamentas turi tokius pat įgaliojimus kaip taryba, daugiau nebebus atidėliojamas šio dokumento patvirtinimas ir įsigaliojimas. Um, uh... Ir pridursiu dar savo vardu keletą žodžių. Norėčiau padėkoti visiems kolegoms ir visoms kolegijams, kurie padėjo renkiant šį pranešimą ir regionų, ir užimtumo, ir biudžeto komitetuose. Manau, kad sprendimas, kurį priimsime plenarinėme posėdėje gegužės pradžioje, bus tikrai geras. Ačiū, Konstanca. Dabar kalbės komisaras Han. Sveikiname atvykus į mūsų posėdį. Ačiū, pirmininkė. Ponios ir ponė, ponė Krėl. Ačiū labai už pranešimą. Ir norėčiau paprašyti jūsų perduoti kolegai Kirilovui mano padėką. Žinau, kad jis ypatingai daug prisidėjo prie šio proceso spartos, kad mes galėjome visus e, institucinius žingsnius žengti taip greitai ir šiandien jau galime kalbėti apie reglamento projektą. Tikiuosi, kad Parlamente šis pranešimas netrukus bus priimtas didelę balsų daugumą ir visi klausimai, kurie dar yra, kurie yra numatyti šiame pranešime, bus įgyvendinti. Šio pranešimo rengimas buvo labai geras bendradarbiavimo tarp komisijos parlamento ir tarybos pavyzdys. Tai buvo pavyzdys, kad mūsų bendradarbiavimas gali veikti, ir gali veikti sėkmingai. Ko mes siekiame šiuo atnaujinimu? Mes tikėmės ilgalaikėje perspektyvoje labai efektyviai sumažinti administracinę naštą, trumpalaikėje perspektyvoje padėti toms valstybėms narėms, kurios dabar labiausiai kenčia dėl ekonomikos krizės. Mes priimsime tarybos kompromisinį pasiūlymą, kuriam iš esmės pritarė ir parlamentas, nes manau, kad dabar labai svarbu yra veikti greitai ir tikslingai ir įgyvendinti šią programą kuo, kuo greičiau. Šios iniciatyvos bendras tikslas yra pagreitinti programų įgyvendinimą, supaprastinti jas. Ir prieš Net, net, visai neseniai mes pateikėme pirmąją mūsų, pirmąją mūsų ataskaitą, kurioje sukritikavome visus tos dalykus, kurie buvo kritikuotini ir iškėlėme visus privalumus. Šiame pranešime taisyklių sudėtingumas ir buvo vienas iš tų klausimų, kurie buvo labiausiai kritikuojami. Manau, kad dabartinių dokumento atnaujinimų mums pavyks tą padaryti ir pavyks ženkliai prisidėti prie kovos su krizės pasiekmėmis. Leiskite pateikti keletą pavyzdžių, kaip tai gali efektyviai veikti. Pavyzdžiui, ribinių verčių sulyginimas didė, didiesiems projektams ir jų prilyginimas 50 milijonų eurų. Tai būtų visiškai su, tokiu būdu su, būtų supaprastinamos visos programos ir krizės akivaizdoje tai yra labai svarbu. Tokiu būdu būtų galima daug geriau skatinti energetinio efektyvumo priemonės, statant pastatus ir kitose sritise. Taip pat visos, visoje, statybų, visoje statybų srityje iš principo. Kai kurios penkios šalys dabar turi likvidumo problemų, Baltijos šalys, e, Rumunija ir Vengrija, todėl joms turėtų būti suteikta galimybė greičiau absorbuoti lėšas ir jos gal, turėtų galėti pasinaudoti lankstesnėmis nuostatomis. 77,5 milijono eurų turėtų būti sumokėti greičiau, kaip iš ankstiniai mokėjimai ir tai padės realizuoti labai daug svarbių projektų. Jau 2009 metais buvo suteikta 6,2 milijardai eurų tokių iš ankstinių mokėjimų. Norėčiau tai pateikti kaip pavyzdį, kaip struktūrinės lėšos gali būti panaudojamos efektyviai. Tai struktūrinės lėšos, žinoma, nėra kažkoks krizės gesinimo metodas, bet ir jomis galima pasiekti didelės naudos, kai atsitinka tokia krizė, kai atsiranda tokia situacija. Dėkoju Jums uždėmesi ir jau džiugiuosi būsimą diskusiją. Ačiū, ponė komisarė. Dabar pagal sąrašą turėtų kalbėti biudžeto komiteto vardu vienas asmo, ponas Godmanis, tačiau aš jo nematau. Atrodo, kad jis netvyko, tačiau atvyko ponia Bastos, kuri dabar kalbės dvi minutės užimtumo komiteto vardu. Aš kolegas, senio komisariu. Pone pirmininkė, mėly kolegos, pone komisarė. Būdamas socialinių reikalų ir užimtumo komiteto pranešėją norėčiau padėkoti salėje neesančiam kolegai Kirilovui už jo pranešimą, už pagrindinius jame išdėstamus tikslus, taip pat už pranešimo pristatymą. Numatyti pakeitimai turėtų leisti regionės plėtros, socialinio ir sąglaudos fondo lėšas panaudoti kitaip nei iki šiol ir e, vykdyti bendrus finansavimo projektus su naudojantis taip pat ir e, valstybių narių biudžetinėmis lėšomis ES dabar yra 20 milijonų bedarbių, 4 milijonais daugiau nei prieš metus, todėl būtina geriau panaudoti sanglaudos fondo lėšas, nes jos užtikrina didžiausią paramą mažoms ir vidutinėms įmonėms, siekiant išlaikyti darbo vietas, mažos vidutinės įmonės užtikrina tvarų ES ekonomikos vystimasi ir užtikrina kokybiškas darbo sąlygas. Sanglaudos fondo lėšų tinkamas panaudojimas leis įgyveninti įvairiais ES lygmenimis pradėtas programas ir projektus, leis sumažinti biurokratinę naštą ir geriau pritaikyti programas prie naujų iššūkių. Ačiū, poniai Bastoš. Dabar pasisakys frakcijų atstovai. Šešios frakcijos paprašė galimybės pasisakyti šiuo klausimu ir penkis kartus kalbės moterys frakcijų atstovės, tačiau nematau ponios Ukony salėje bent jau savo vietoje, ji nesėdi, tačiau Europos liaudės e, e, partijos frakcijos vardu bus pasisakymas, bet kokiu atveju ačiū. Pone pirmininkė, komisarė, gerbiami kolegos, ištisus mėnesius Mes e, kolegialiai ir konstruktyviai bendradarbiavome su pranešėju Kirilovu šiuo klausimu. Norėčiau jam už bendradarbiavimą padėkoti, naudodamasi progą ir norėčiau pabrėžti atlikto darbo kokybę, taip pat e, gerą bendradarbiavimą su pirmininkaujančia tarybai Ispanija. Šiandien mes aptarėme reglamentą, kuri numato priemonės, kurios yra laukiamos tūkstančių žmonių pakankamai ilgai. Aš manau, kad regioninė politika yra geriausia politika, nes jos rezultatai yra labiausiai apčiuopiami. Ši politika dažnai yra per daug reglamentuojama arba bent jau yra manoma, kad ji yra per daug sudėtinga, taigi čia mes kalbame apie galiojančių taisyklių pakeitimus, nes ES piliečiai gali naudotis įvairių Europinių fondų lėšomis ir mums dabar yra svarbu atgavinti ekonominę veiklą ES regionuose, kurią šiek tiek apribojo arba smarkiau apribojo ekonominė krizė, taigi norėčiau paminėti svarbiausius pranešimo aspektus Šios naujos taisyklės užtikrins didesnį lankstumą ir solidarumą Europoje, lankstumą dėl to, kad bus galima greičiau apdaroti ir surinkti informaciją, bus numatyta mažiau priežiūros ir kontrolės priemonių, čia numatytos siūlomos priemonės atsižvelgia į e, naujas krizės aplinkybės e, ir e, gegužės mėnesį mes balsuosime dėl šio reglamento ir nustatysime naujas taisyklės siekiant pasinaudoti šių fondų lėšomis. Taigi daug dar ką reikia nuveikti. Ačiū ponė Okuni ir socialistų frakcijos vardu ponė Kadembach dvi minutės kalbės. Ačiū ponė pirmininkė, komisarė Ahanai, gerbiami parlamentarai. Komisaras apibendrino mūsų šios dienos diskusiją, mes privalome suteikti pagalbą greitai ir tikslingai. Mums reikia, kad atitinkamos programos būtų gyvenintos greičiau, todėl bendrų struktūrinių fondų reglamento pakeitimai ir yra tinkamas atsakas į e, ekonominę bei finansų krizę, leisintis greičiau ir geriau pasinaudoti fondo lėšomis. Žinote, kad praeitie būtent struktūrinių fondų lėšai, lėšos pagerino regionuose gyvenimo kokybę bei sukūrė naujų darbo vietų ir dabartiniu laikotarpiu privalome pademonstruoti atitinkamą solidarumą tam, kad E, užgesintume šį krizės žydinį, tą galima geriausiai padaryti pasitelkę solidarumą. E, antikrizinės priemonės ir yra geriausia solidarumo išraiška, todėl mums reikia lankščiai numatyti iš ankstinių mokėjimų galimybę tam, kad vykdomi projektai pagerintų gyvenimo kokybę, sukurtų naujas darbo vietas. Pone Krell pristatydama šias nuostatas, kalbėjo apie tai, kad jau ilgai dėlsime reglamentą priimti, būtent iš šio taško žvelgdami mes turėtume užtikrinti, kad ateitie sanglaudos politika būtų vykdoma taip, kad procedūriniai ir techniniai aspektai netrukdytų regioninės politikos projektų įgyvendinimui. Todėl aš palaikau pranešėjo reikalavimus, kaip manoma, greičiau priimti šios e, struktūrinių fondų lėšų panaudojimo pakeitimus, kad jie, kaip manoma, greičiau pradėtų veikti. Ačiū poniai Kadembach, liberalų frakcijos vardu. Yra numatyta ponė Manesku pasisakyti, tačiau jos taip pat nematau salėje, jos e, vietoje. E, taigi dabar leisime pasakyti žaliųjų frakcijos atstovams, tai yra ponė Elizabeth Šrioder, kalbės 3,5 minutės. Ačiū labai, ponė pirmininkė, mėly kolegos, komisarė. Kalbėkime aiškiai Tie supaprastinimai, kuriuos visi gyrė, reiškia, kad e, plataus masto vandens valymo įrenginiai bei e, atliekų deginimo įrengimai, e, kur jeigu projekto vertė yra 25 milijonai eurų, neturės laukti komisijos palaiminimo, o tik tai tokie projektai, kurių vertė yra 50 milijonų. Tai reiškia, kad komisija neanalizuos uh, tokių mažesnio masto e, projektų e, kainos ir kokybės. Ir nebus tikrinama, ar tokie projektai atitinka ES teisės aktams aplinkosaugos srityje, kadangi tie projektai iš dalies bus finansuojami krediti, kreditų paskolų lėšomis, taip pat nebus uh, vertinama ir tikrinama, ar e, verta tokius projektus įgyveninti ir tokiu būdu at mūsų piliečių pečių bus uždedama papildoma paskolų našta bankams. Tai yra labai patrauklus verslas, nes būtent jie per pirmosius projektų įgyvendinimo metus galės tikėtis daugiausiai palūkanų už paskolas. Anksčiau plataus masto projektų vertinimas ir e, būdavo svarbiausias aspektas e, suteikiant struktūrinių ir kitų europinių fondų finansavimą. Todėl mes manome, kad kontrolė turėtų būti stiprinama, o nesilpnama ir pasisakome už ribinių, ver, prieš ribinių verčių didinimą. Taip pat pasakome už tai, kad uh, E, sąnaudų ir rezultatų analizė būtų vieša, kaip ir anksčiau. Reglamento pagrindinis trūkumas yra tas, <clears throat> kad e, projektai turi būti vykdomi tik tai penkerius metus nuo jų gyvenimo pradžios ir mes e, žalieji reikalavome, kad tokių projektų finansavimo laikotarpis būtų prailgintas iki dešimties metų tam, kad e, būtų užtikrintas darbo vietų ilgalaikiškumas ir e, tvarumas. Nes uh, Kai kurie konkretūs projektai, pavyzdžiui, Nokijos projektas Šiaurės Reino Vestfalijos federalinėje žemė aiškiai parodė, e, kokią žalą gali patirti atitinkami regionai, kuomet po penkerių metų įmonės e, gausius ES finansavimą pasitraukė į kitus ekonomiškai patrauklesnius regionus. Taigi žalieji pasisako prieš E, tai, kad e, būtų e, neanalizuojami mažesnės finansinės apimties projektai ir kad projektų ilgamžiškumas būtų, tiksliau, projektų gyvenimo laikotarpis būtų uh, trumpinimas. Mes tokiems pasiūlymams nepritarsime, kurie dabar yra teikiami. Mes reikalausime vardinio balsavimo tam, kad vėliau galėtume piliečiams parodyti, kas kaip balsavo, tuomet, kai mes sulauksime piliečių priekaištų dėl vėjais švaistamų ES lėšų. Ačiū, poniai. Šrioter, ponas Van Nistelrooy. Norėjo pasakyti keldamas e, mėlyną kortelę. Tačiau e, kai kurie kolegos kelia mėlyną kortelę tam, kad užsiregistruotų spontaniškiams pasisakymams. Aš tikiuosi, kad ponas Vanistero kelia mėlyną kortelę dėl to, kad noriu duoti konkretų klausimą poniai Šrioter. Pone Šrioter, ar jūs norėtumėte atsakyti į pono Vanistero jums užduodamą klausimą? klausimą. Taip, ponia Vanistra, žodis. Taip, aš noriu užduoti poniai Šriotir klausimą. Ji labai neigiamai išanalizavo šį pranešimą, todėl aš noriu paklausti, ar tai yra ne todėl, problemos kilo ne todėl, kad e, valstybės narės decentralizuotai vykdo projektus ir kofinansavimas galbūt irgi yra priežastis dėl tokio neigiamo paveikslo, kurį jūs pateikėte. Galbūt tai yra priežastis, dėl ko jūs taip neigiamai atsiliepėte apie šį pasiūlymą. Ačiū, ponė Nistelroj. Pone Šrioter, ar norėtumėte atsakyti į šį klausimą? Ačiū, pirmininkė. Taip, mielai atsakysiu šį klausimą. Čia kalbam apie didžiuosius projektus, kurių finansavimas turėtų būti supaprastinamas. Mes kalbam apie projektus, kurių riba yra 50 milijonų eurų. Vertė yra 50 milijonų eurų. Tačiau lygi šiol mes tokius projektus tikrindavome, todėl kad mes esame atsakingi už pinigus, kuriuos įmokėjo mokesčių mokėtojai. Ir aš manau, kad dideli projektai visi turi būti tikrinami. Uh, Mes žinome iš patirties, kad kartais investicijos, labai didelės investicijos būdavo pradedamos kažkur tai ir visa našta galiausiai tekdavo piliečiams ir pilietėms. Dėkojame, kolegė, dabar turėtų kalbėti ponas Blašak. Jeigu jis yra salėje, Europos konservatorių ir reformuotojų frakcijos vardu. Na. Čia kalbame apie kompromisinį pasiūlymą dėl reglamento ir norime juo supaprastinti galimybę naudotis Europos fondais. Mes bendrai išsikėlėme tokį tikslą ir jo turime nepamiršti, kai kalbame apie sanglaudos politikos ateitį po 2014 metų. Siūlomieji pakeitimai yra iš esmės susiję su stambiausiais projektais aplinkos apsaugos infrastruktūros rytyje, kurie yra pelningi, kurie leidžia taupyti energiją ir gyvendinti atsinaujinančius energijos šaltinius būtyje. Kompromisinėme pasiūlyme nėra jokių revoliucingų fondų naudojimo pokyčių. Mes negalime nieko tokio įvedinėti. Galime tik pakeisti dabartinę sistemą šiek tiek. Čia e, kalbam apie kompromisinį dokumentą, todėl norėčiau Jūs informuoti, kad remiu Vengrijos pateiktą pareiškimą, kuriuo sakoma, kad finansų inžinerijos priemonės turi būti panaudotos sanglaudos fondų srityje, atsinaujinančios energijos srityje ir energijos taupimo srityje. Aš nenorėčiau, kad būtų taikomos priemonės atgaliniu e, būdu, kai e, lėšos būtų uh, iš naujo signuojamos ar jos būtų atsijimamos. Subsidijos turėjo būti patvirtinos iki 2010 metų, o 2009 metų pabaigoje visos nepanaudotos lėšos turėjo būti gražintos ES biudžetui. Taigi mes nesutinkame gal su visais techniniais pasiūlymo elementais, tačiau kompromisas pasiektas, todėl diskusija baigta. Man svarbiausia yra sugebėti supaprastinti ES fondus, fondus, kuriuos tvirtiname čia, Strasbūrė. E Tai turi tapti realybė visose valstybėse narėse. Todėl mes turėsime labai padirbėti smarkiais regionuose. Aš esu labai dėkingas Čekų ministrui, regionų plėtros ministrui, kuris dėjo labai daug pastangų, kad e, praėjusiu metu pabaigoje būtų buvę patikrinti teisės aktų pokyčiai, kurie leistų geriau panaudoti ES fondų pinigus. Teisės aktų E, esmė yra susijusi su procedūromis, finansų valdymo kontrolės sistema ir klaidų išaiškinimu. Ačiū. Termin. Ačiū, ponė Vlasak. Baigiame frakcijų pasisakymus. Ir, e, ir paskutiniam pasisakymui šioje skiltėje suteiksiu žodį GUE NGL atstovui. Ačiū. Aš atstovauju savo kolegai ir noriu pasakyti, kad mes supaprastinimą sveikiname visapusiškai, galima aišku galvoti apie kai kurios kritinius momentus. Pane Šrioder paminėjo kai kurias silpnas vietas šio supaprastinimo, tačiau vien dėl šių priežasčių negalima neremti šio supaprastinimo. Mes tikrai juos sveikiname. Mes manome, kad reglamentas buvo reikalingas, jį reikia įgyvendinti kuo greičiau. Ir mes ir taip jau praradome labai daug laiko. Tačiau Reikia pasakyti atvirai, kompromisas nėra toks, kuris mus absoliučiai tenkintų. Mes komisijai pateikėme daug pasiūlymų, kaip galima būtų šimtų procentų kompensuoti tam tikrus reikalavimus, kaip e, priemonę e, gelbėti darbo rinką. Deja, mūsų šitas pasiūlymas neprai, komisijai nepatiko, nebuvo jos patvirtintas ir priimtas. E, reikia kelti klausimą, ar mes pakankamai e, įgyvendinome tų dalykų, ar komisija pati įgyvendino tai, ką jinai paskelbė 2009 m. vasaros komunikate. Ten buvo keliamas tikslas kovoti su krizės pasiekmėmis ir panaudu, kuo geriau panaudoti struktūrinių fondų lėšas kovos, kovai su krize. Ir būtent visų šitų fondų lėšos ir yra didžiausia galimybė investuoti į e, kovą su krize. Pažvelgime, kaip krize paveikė šalis ir matysime, kad pasiekmes yra didžiulės. Reikia imtis veiklos kuo greičiau, nes nedarbas išaugo ne tik tose penkiose šalyse, kurios buvo minimos, bet ir visose kitose valstybėse. Ateityje atrodo, kad nedarbas ir toliau bus viena iš svarbiausių Europos problemų krizė galbūt ir pasibaigs, tačiau mm, nedarbas vis tiek bus didelis. Komisijos alternatyvus pasiūlymas, žinoma, yra žingsnis pirmin, kurį reikia sveikinti, kągi daugiau galime daryti. Tačiau, nes dėl šio pasiūlymo bent penkios valstybės galės pasinaudoti lėšomis greičiau. Tai yra tos valstybės, kurios, kurių vidaus produktas nusmuko 10 procentų per pastarosius metus, taigi jos galės iš to iš ankstinio finansavimo, sanglaudos fondo iš ankstinio finansavimo e, pasinaudoti greičiau, sparčiau, bet tai nėra pakankama. Mes ir komitete, regionų komitete e, norėtume daugiau, tačiau vis tiek džiaugiamės tuo, kad bent jau toks rezultatas buvo pasiektas. Ačiū. Dėkuoju, ponė Ernst. Pone Šrioter norėtų užduoti klausimą, ar taip, pone Šrioter? Taip, pone Ernst, ar jūs priimate tokį pasiūlymą, ar sutinkate, kad jums būtų užduotas klausimas? Taip, tuomet ponė Šrioter gali užduoti klausimą poniai Ernst, tačiau tai turėtų būti padaryta labai greitai. Ačiū pirmininkė. Vienintelis klausimas yra toks, kodėl Jūsų frakcija, ponė Ems, nepateikė atitinkamo pakeitimo plenarinėme posėdėje. Juk buvo tokia galimybė pateikti pakeitimus tam, kad pirminis komisijos pasiūlymas vėl būtų gražintas ir vėl būtų, įmanoma ta procent, būtų įmanomas tas šimtaprocentinis Europos socialinio fondo lėšų finansavimas. Ačiū, ponė Šrioter. Pone Ernst, jūs galite trumpai atsakyti. Pone Šrioter, mūsų šansai buvo labai menki, todėl mes atsisakėme šios galimybėmis. Šios galimybės. Manau, kad mano kolega būtent taip ir pagalvojo. Mes mm, pamatę komisijos iniciatyvą iš pradžių labai susižavėjome, tačiau diskusijų metu e, man daug kas paaiškėjo ir aš šiek tiek pakeičiau savo nuomonę. Aišku, aš sutinku, kad mes galėjome pateikti tokį pasiūlymą, būtų buvę neblogai, tačiau mes puikiai žinom, kokią reakciją toks pasiūlymas būtų sukėlęs ir koks buvo tų buvęs to pasiūlymo likimas. Todėl mes tiesiog nusprendėme atsisakyti šios galimybės. Ačiū. Ačiū, kolega. Dabar pradėsime. E, dabar kalbės tie parlamentarai, kurie kalba savo iniciatyvą. Ponas Van Nistelroj. Ačiū, pirmininkė. Neįprasti laikai reikalauja, kad imtumėmės neįprastų priemonių. Tai ir atsitiko. Parlamentas jau seniai turėjo uh, tokių idėjų, supaprastinti šių fondų naudojimą, kad būtų galima kuo greičiau pasiekti rezultatų tomis lėšomis, išsaugoti darbo vietas, sukurti naujų darbo vietų. Ir šią savaitę vėl mums buvo patikta naujų skaičių, kaip pavyko geriau panaudoti sanglaudos e, lėšas. Buvo sukurta 1,4 milijono naujų darbo vietų. Taigi pinigai gali būti išleisti greičiau, ne tik didelėse, dideliuose projektuose, bet ir mažose projektuose. Buvo daug kas supaprastinta, ypač miestų plėtros, ekologinių projektų srityje. Bet vienas dalykas parlamentui nepatiko, tai yra kofinansavimo išbraukimas kai kuriuose srityse. Šiuo atveju mes šiek tiek vis, e, išjudiname visos sistemos pamatą, kadangi būtent tie decentralizuoti organai veikia kaip aktyvus e, regionų ir miestų projektų dalyviai. Dar vienas dalykas buvo nelabai teigiamas dėl ilgesnio mokėjimų laikotarpio. Trys metai yra dabar numatyti vietoj dviejų ir taip pat ir kofinansavimo atveju. Ir jeigu yra kažkokiu tai, e, jeigu iš kažkokio tai finansavimas yra sustabdomas, tai laikotarpis, per kurį jis gali būti atnaujintas, yra ilgesnis. Nu, galbūt galima būtų ieškoti geresnių, gerų pavyzdžių jau ir aštuntiems ir devintiems metams, kai atgalinė tvarka galėtų būti pritaikyta šitie nauji supaprastinimai. Uh, Kai kuriais metais ESF fondo lėšos net negalėjo būti panaudotos, maždaug 20-30 procentų lėšų liko nepanaudotos ir jas mes ne, nenorim, nenorėtume, mes jų tiesiog paprasčiausiai anuliuoti, jas galima būtų perkelti į kitus projektus. Bet šiaip šis pranešimas, šis dokumentas apskritai yra reikalingas, nors mes jo laukiame tris ketvirčius metų ir šiaip galime pasidžiaugti, kad kompromisas tarp tarybos, komisijos ir parlamento buvo pasiektas gana neblogas. Ačiū, kolega. Dabar būtų kalbėjusi ponė Parvanšberes, bet jos salėje nėra, bet yra ponas Galagė, kuris ir kalbės. Dvi minutės. Pone pirmininkė, Prisiminkime 1973 metus. Tada mano valstybė gavo 18 milijardų eurų per struktūrinius ir sanglaudos fondus. Bėgant metams, tai labai ženkliai prisidėjo prie airijos ekonominės raidos. Europos socialinis fondas ypač didelę reikšmę įgavo Airijoje kovojant su nedarbu ir apskritai Europoje, ne tik Airijoje. Kai mes įstojome į ES 1973 metais, per Europos socialinį fondą gavome daugiau negu 7 milijardus eurų e, paramos. Pagal ES žmogiškų resursų veiksmos programą 2007-2013 metais ES suteiks 375 milijonus arijai pagal Europos socialinį fondą. Taigi bendras šios programos biudžetas pasieks 1,36 milijardų. Tie pinigai yra naudojami mokymo kursams, bedarbiams, neįgaliems žmonėms žmonėms, kurie e, anksti baigia mokyklas arba yra visuomenės periferijose. Mes bandome atliepti, atsiliepti iššūkius ir galimybės, kurias globalizacija atveria Arijos darbo jėgai. Globalizacijos, uh, atsiprašau, ES fondai leidžia, Europos, uh, leidžia Arijai pris, pritaikyti savo darbo rinkas Mes suprantame, kad e, Europos socialinis fondas ir kiti ES fondai yra labai vertingi. Minutų. Ačiū, ponė. Toliau suteiksiu žodį pusantros minutės poniai Keis Winburn. Ačiū, ponė pirmininkė. Iš esmės šis pranešimas e, yra labai tikslingas. Jis turi padėti valstybėms narėms, kurios ženkliai nukentėjo nuo ekonominės ir finansų krizės. Ir parama turi būti suteikta per ES fondus. Tai pagirtinas tikslas, kuris sumažintų įtampą ES valstybių biudžetuose. E, minimalių ribų sumažinimas projektuose būtų naudingas visiems, lygiai taip pat kaip ir iš anksinis projektų finansavimas. Taip ekonomika pašoktų į priekį labai greitai. ES E, ekonomika tik lietai atsigauna dešimtyje valstybių narių, nuosmukis labai akivaizdus. Tačiau šiame pranešime aš turiu pasakyti, kad didžioji dalis finansavimo problemų neatspindėta. Būkime labai atsargus. Mintis, kad valstybės narės daugiau nebegali finansuoti projektų su savais pinigais, yra labai rizikinga. Uh, ES lėšos labai dažnai ir nėra pakankamai gerai paskirstytos projektams finansuoti. Tačiau jeigu valstybėms narėms neleisime skirti savo lėšų projektui, tai e, mes sukursime dar daugiau paskatų neteisingai naudoti ES lėšas, negalime sumažinti skaitomybės. Aš nemanau, kad ta problema mano rinkėjams Velsė turės daug įtakos mes, jeigu bus įtvirtinta dabartinė sistema, po 2013 metų nebeturėsime pinigų visiems projektams, kurie dabar yra taip dosniai finansuojami Velse. Reikia pasakyti, kad naujusios valstybės narės yra skurdesnės negu senosios. Ir žinome, kad Junktinėje karalystėje yra skirtingų regionų. Mano Velso rinkiminėje apygardoje labai žemas yra BVP augimas ir tikimės, kad tokie regionai nebus pamiršti. Aš girdėjau, kad yra e, kuriami planai diskvalifikuoti tokius regionus kaip Velsas. Aš tikiuosi, kad ateityje mums bus pritaikytas bent jau laikinas finansavimas. Ačiū, ponė. Ponas Kovačev, dvi minutės. Благодаря ви много, господин президент, уважаеми господин комисар. Labai ačiū, ponė pirmininkė, gerbiamas komisijos nariai. Norėčiau pasveikinti poną Kirilovą parengus tokį pranešimą. Aš remiu kiekvieną žingsnį, kuris užtikrina ir palengvina nuolatinį Europos solidarumo fondų naudojimą. ES negali būti E, piliečių lyginama su vulkanu, kuris paskleidžia vulkaninius pelenus virš jų lūkesčių ir vilčių. Be abejonės tai yra susiję su sunkumais, kurie e, iškyla panaudojant Europos struktūrinius ir sąjungos fondus. Todėl procedūrų supaprastinimas neturėtų būti e, liaupsinamas dabartinėmis krizės aplinkybėmis. Tai yra ilgalaikis projektas. Aš manau, kad tai, ką pasiūlė komisija ir ką siūlo parlamentas per savo pakeitimus, leis galutiniams naudos gavėjams uh, pasiekti geresnių rezultatų dabartinėmis ekonomikos uh, aplinkybėmis. Norėčiau čia pabrėžti pakeitimą, kuris leistų uh, E, per ilgesnį laiko tarpą panaudoti pinigus asignuotus 2007 metais. Tokiu būdu valstybės turinčios žemas pinigų panaudojimo, žemus pinigų panaudojimo tempus prarasti pinigus, e, kurių nesugebėjo panaudoti. Manau, kad visos valstybės narės turėtų būti suinteresuotos tokia antraja galimybė. Aš manau, kad šiame pranešime yra krypsama teisinga kryptimi dėl ateities sanglaudos politikos, o dėl administracinių taisyklių supaprastinimo dar kartą e, galėčiau pasakyti, kad čia yra padaryta nemaža pažanga. Yra siekiama pusiausvyros tarp maksimalaus e, koordinavimo ir kontrolės. Taisyklių reformavimas turėtų būti priemonė užtikrinti daugiau skaidrumo, ES piliečiams ir mokesčių mokėtojams. Be to, tokiu būdu valstybės narės galėtų padaryti projektų, įgyventi projektus, kuriuos jos gali įgyvendinti. Tai pagerintų ekonominį ir socialinį klimatą visoje Europos Sąjungoje. Ačiū. Kolega, tieni un minutų į medio. Ačiū, kolega. Pusantros minutės ponui Tabadždį. <coughs> Ačiū labai. Man atrodo, kad ES buvo daug kritikuojama už tai, kad nesugebėjo tinkamai reaguoti į ekonominę ir finansų krizę. Aš manau, kad šis pranešimas mums pademonstruoja, tai jog ES geba reaguoti į tokius reiškinius, nesuprantu, kolegų, kurie išreiškė susirūpinimą dėl to, kad dėl priimtų supaprastinimų nebus galima kontroliuoti paramos teikimo proceso. Aš taip nemanau, aš manau, kad sanglaudos politika apima labai rimtus kontrolės ir patikros mechanizmus bei priemonės, todėl manau, kad uh, tie, e, kurie mano, jo kontrolė bus nepakankama, nedemonstruoja pakankamai solidarumo tokių valstybių kaip Vengrija atžvilgių, teikdami, kad jos netinkamai naudosis europiniais fondais. Taip iš tikrųjų nėra ir nebus. Mes tinkamai jas naudosime, mums yra reikalinga sanglaudos politika, todėl esu labai patenkintas komisijos poziciją. Ponas e, Baroso, kalbėdamas apie žemės ūkio bendros politikos reformą, kalbėjo apie sanglaudą ir Atitinkamos priemonės yra būtinos siekiant pagerinti, atgaivinti ekonomiką, sukurti naujas darbo vietas e, ir pasiekti ES tikslų iki 2010 metų, todėl mes privalome stiprinti sąjungos politiką. Ačiū labai, ačiū ponui Tabaidi. Dvi minutės suteikiamos pasisakyti ponui Matulai. Ačiū labai, ponė pirmininkė, mėly kolegos, komisarė. Visi mm, pakeitimai tiek e, bendrijos, tiek nacionaliniais lygmenimis e, yra priimami atsižvelgiant į ekonominę krizę ir pokyčius darbo rinkoje. Augantis nedarbas daro smarkę įtaką valstybių narių ekonomikai. Finansuotinį darbą yra pakankamai sudėtinga, todėl sąjungos politikos programų ir projektų veiksmingesnis įgyvendinimas padėtų mums e, iš esmės atgaivinti e, realinę ekonomiką. Kalbame apie 347 milijardus eurų nuo e, iki 2013 metų. Siūlomi pakeitimai leistų greičiau teikti finansavimo valstybėse narėse vykdomiems projektams, projektų įgyvendinimas, taip pat ir e, platesnio masto projektų įgyvendinimas apimantis e, kelis regionus taptų paprastesnis. Noriu padėkoti pranešėjui už darbą, jį pasveikinti. E, ir mes privalome ieškoti dabar esančių problemų sprendimų, subrėžti, nusistatyti aiškius prioritetus, siekdami užkirsti kelią projektų vilkinimui. Biurokratinės naštos mažinimas leis valstybėms narėms, e, kurios susiduria e, su didžiadalmi tokių problemų, tokioms kaip Rumunija, pagerinti situaciją. Mes per e, E, Sveržęs ugnikalnis penkias dienas visiškai sujaukė situaciją sukeldamas naują krizę. Tai dar kartą parodo, kad reaguoti į krizės reikia žymiai greičiau. Ačiū uždėmesi. Ačiū. Poniai Smulkovai pusantros minutės suteikiamas žodis. Ačiū, ponė pirmininkė. Dėlova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 a quienes estamos escuchando en inglés. Eh, ¿Puede usted volver a, puede usted, señora, puede usted volver a, con, con el hilo de su intervención? Ar galėtumėte iš naujo pradėti savo pasisakymą, sako pirmininkas. Nes nebuvo vertimo, kuomet pasisakėte pirmojų bandymų. Taigi bandykite dar kartą. Ačiū už suteiktą žodį. Norėčiau pradėti savo pasisakymą nuo padėkos pranešėjų ponui Kirilovui. Aukštai vertinu jo darbą, jis tinkamai siūlo reaguoti į dabartinę ekonominę krizę. ES privalo supaprastinti regionų vystimusi projektų e, finansavimo klausimus, siekdama palengvinti galimybės pasinaudoti struktūrinių fondų e, lėšomis. <clears throat> Taip pat numatyti ilgesnį laiką valstybėms narėms įgyventi projektus pradėtus 2007 metais. Slovakijoje yra sakoma, kad kad e, šikštuoliai moka dvigubai. Todėl mes turime, kaip manoma, greičiau priimti sprendimus, geriausiai jau e, gegužės mėnesį, tačiau likščioliniai procesai trunka jau devynis mėnesius, būtų todėl šiuo metu verta pamastyti apie galimybę sutrumpinti teisėkuros procesus, e, siekiant užkur, užkirsti kelią nedarbo didėjimui, krizės plėtrai regioniniams skirtumams. Mes turime veikti greitai ir e, dinamiškai. Būtų sunku paaiškinti darbo netekusiems žmonėms, kad mes turime devynis mėnesius svarstyti teisės aktus, kurie galėtų žymiai greičiau pagerinti situaciją. Ačiū kolegai. Paskutinis kalbėtojas šioje diskusijoje e, asmeninių pasisakymų yra ponė Paskal Grinį, kuri kalbės dvi minutės. Ačiū ponė pirmininkė, ponė komisarė, mėly kolegos. Šiandien mes e, visi sutarėme, kad reikia supaprastinti struktūrinių fondų lėšų naudojimą, taip kaip siūlo pranešėjas Kirilovas, kadangi aš esu socialinių reikalų Europos komitete, komiteto narė. Aš palaikau pasiūlymus, nes pirminis komisijos pasiūlymas buvo pateiktas 2009 metų birželio mėnesį ir nepaisant to, kad tų pasiūlymų buvo siekta kovoti su ekonomikos ir finansų krize, taryboje nebuvo pasiektas susitarimo. Nebuvo ne, susitarta, kaip šiuo klausimu reiktų pasidalinti kompetencijomis tarp tarybos ir parlamento. Tačiau tokio dėlsimo mes negalime paaiškinti piliečiams. Ir e, Europos parlamentas prisijėmė savo atsakomybę šiuo klausimu, e, nusileisdamas tarybos pozicijai tam, kad visa procedūra nebūtų toliau vilkinama. Tačiau noriu pabrėžti, kad mums reikia tokios ES, kuris sugeba veiksmingai ir greitai priimti sprendimus. Šiuo metu mes turime mąstyti apie ateitį. Dabar siūlomos paprastinimo taisyklės e, yra vertintinas teigiamai, tačiau manau, kad mums reikia dar ambicingesnių tikslų nuo e, tolimesnį ateičiai, kadangi laikotarpiu iki 2013 metų numatytos taisyklės nėra pakankamai veiksmingos. Todėl manau, kad e, kitiems programavimo laikotarpiams ES turėtų numatyti lankstesnės taisyklės, kad būtų galima geriau naudotis struktūrinių sąjungos fondų lėšomis. Pirmininkas, ačiū poniai Griuni. Dabar E, perėsime prie spontaniškų pasisakymų. Yra keturi pageidavimai kalbėti spontaniškai. Pirmasis vieną minutę kalbės ponas Silvestris. E, e. Ačiū. Aš taip pat norėčiau pasakyti pagiriamą į žodį pono Kirilovo pranešimui. Gaila, kad paties pono Kirilovo šiandien nėra šioje diskusijoje. Visi mechanizmai, kurie yra numatyti, supaprastinant išlaidas iš šių fondų, yra labai geri. Ypač dėl to, kad šių fondų lėšomis dabar bus galima finansuoti kovos su krizės priemonės. Tačiau dar vienas dalykas paaiškėja, kad kai kurie regionai ne visuomet gali išleisti visus, visas jiems skirtas lėšas. Dėl ko? Dėl to, kad per daug sudėtingos e, tų lėšų pateik, patekimo į regionus e, procedūros. Ir dabar tas alibi, kurį anksčiau naudodavo regionai, atseit neišleidome pinigų dėl to, kad buvo per daug administracinės naštos, jau atkris. Ačiū. Dėkoju. Ponas Enciu. Jau nuo 2008 metų jaučiame krizės pasiekmes. Didžiausios problemos, kurios mums kyla, yra skurdas, nedarbas, pragyvenimo lygio žemėjimas. ES dabar siekia sukurti arba pagerinti instrumentus, padėsinčius kovoti su krizės pasiekmėmis ir padėsinčius skatinti ekonomikos atsigavimą ES. Tikrai šis pranešimas yra pirmas ir teisingas žingsnis gera linkme. Todėl sveikinu pono Kirlovo pranešimą, remiu jį ir noriu pasakyti, kad gerai, kad didieji projektai, kad jūsų tos sumos yra suvienodintos ir visi pasiūlymai, kurie supaprastins fondų lėšų naudojama, yra, yra teisingi.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 Didžioji Lenkija ir Lenkija taip pat pasinaudos šią politiką ir šiomis lėšomis. Džiaugiuosi, kad ir toliau bus galima efektyviai naudoti fondų lėšas, anglodos fondo lėšas. Mes turime ir toliau siekti supaprastinti šių lėšų įsisavinimą ypač iš sanglaudos fondų. Todėl aš manau, kad mes einame teisingu, teisinga linkme ir dėl to labai džiaugiuosi. Bet leiskite pasakyti, kad darbas čia neturi nutrūkti, mes turime jį tęsti, turime garantuoti, kad ir toliau eitume tą pačią linkmę. Ačiū. Kitas kalbėtojas. Pirmininkė. Sanglaudos politika yra labai svarbus instrumentas, kuris leistum kovoti su krize, padidinti paklausą ir užtikrinti ilgalaikį augumą ir konkurencingumą. Reikia aiškiai pasakyti, kad sanglaudos politika ir ypač tie iš ankstiniai mokėjimai, kurie buvo minėti, bei pagreitintas įgyvendinimas 2009 metais lokalinių lygmenių tikrai labai padėjo atgaivinti ekonomiką. Ir iš sanglaudos politikos paprastinimas tikrai padės 2020 strategijos įgyvendinimui. Todėl nesupratau, kodėl pona, ponas Rin pasisakė E, susijęjo regionų politiką su griežtesniais kontrolės mechanizmais taikomais finansavimui. Kalbėtas nutraukiamas, toliau kolega, kolegė Smith. Ačiū pirmininkė. Pono Kirilovo pranešimas mums šiandien pateiktas po kelių savaičių dėl to balsuosime. Manau, kad tai yra labai skubus klausimas. Piliečiai mūsų išrinko tam, kad jie todėl kad jie tikėjosi iš mūsų konkrečių priemonių sanglaudos politikos srityje ir tikėjosi, kad galėsime šiomis priemonėmis padėti kovoti su krizės pasiekmėmis. Sanglaudos fondų lėšų valdymas dabar bus skaidresnis, tačiau tai dar ne, nėra mūsų kelio pabaiga. Tai yra tik tai pirmasis žingsnis su paprastinimo link. Turi, turime stengtis eiti tolyn, nes tai yra Europos e, pasitikėjimo ir solidarumo klausimas. Mes labai daug kalbame apie Europos vienybę, tačiau šiuo pranešimu parodėme, ką Europos vienybė iš tikrųjų gali. Kirilovo pranešimas tikrai suteiks mums priemonę, mums šiokios tokio atokvėpio kovoje su krize, bet tai yra tik pirmasis žingsnis. Mėly kolegos, sako pirmininkas, ačiū. Dabar kalbės komisaras Han ir pas, pakomentuos tai, ką pasakė kiti kolegos. Ačiū pirmininkė. Ačiū Jums už diskusijas. Ypač tiems, kurie atvyko iš toli, nelengvomis sąlygomis. Dėkoju ir tiems, kurie paremė mūsų sanglaudos politiką ir suprato, uh, kad būtent šie žingsniai padės regionams ir žmonėms gyvenantiems tose regionuose. Kolega iš Čekijos paminėjo tą gudrę patarlę, kad šikštuolis moka du kartus. Manau, kad tai tiesa, tą galima būtų pasakyti apie daugelį Europos politikos ryčių. Manau, kad skuba čia tikrai buvo labai reikšminga. Tačiau jums nereikia bijoti, kad dėl to kontrolės mechanizmai nukentės, tik tai dėl to, kad mes suvienodinome ribinės vertės, kontrolė nebus prastesnė. Mūsų supaprastinimas leis tik tai vienodai žvelgti į visas sritis, o kontrolės mechanizmai lokalinėje ir nacionalinėme, nu, lokalinėme vietinėme ir nacionalinėme lygmenyje išlieks, išlieka tie patys ir toliau bus taikomi. Be to yra tam tikri kiti įsipareigojimai, vykdant viešuosius pirkimus arba teikiant valstybinės subsidijas, yra tam tikri laikotarpiai. Ir būtent per šias priemonės mes e, vykdysime ir toliau savo numatytas kontrolės. Aš nemanau, kad reikia į viską žiūrėti labai restriktyviai, Tačiau kita vertus, per nelik didelio laisvumo taip pat nesieksime, kad, negalėtų, kad regionai negalėtų taip jau labai atsikvėpti ir galvoti, kad dabar nieko nereikės daryti. Jie turi stengtis gauti lėšas, turi stengtis ir jas išleisti. Noriu pasakyti kolegoms, kurie išreiškė nuogastavimus dėl tam tikrų regionų favorizavimo. Žinoma, ir toliau bus. E, remiami visi regionai, kuriems kyla sunkumų. Ir tikrai tikiuosi, kad visos priemonės, kurių imsimės, bus efektyvios. Labai džiaugiuosi jūsų paramą, dėkoju už ją. Noriu pasakyti ir generalinių direktoratų atstovams didelį ačiū už jų indėlį en nombre del ponente. Ačiū. Toliau suteiksim žodį poniai Kadenbach, kuri kalbės pranešėjo vardu. Ačiū už pagiriamusius žodžius pranešėjų, juos perdosiu ponai Kirilovai, norėčiau pabrėžti dar du aspektus. Mes skirstome tik europinius mokesčių mokėtojų pinigus, todėl privalome prieigą prie šių lėšų, kaip manome, labiau supaprastinti, to ir siekiama šiuo pranešimu. Tačiau kolegai Šrioter norėčiau pasakyti, kad e, nereiktų manyti, jog kai kurios valstybės narės nededa pakankamai pastangų įgyvendinant ES teisės aktus. Šiandien aš e, tokių e, minčių tarp eilučių girdėjau, manau, kad visos ES narės siekia tinkamai pasinaudoti ES fondų lėšomis. Mes tačiau teikiame paramą regionams tam, kad stiprintume jų perkamąją galę, kurtume ten daugiau darbo vietų, siekdami, kad ES bendrai galėtų daugiau gaminti, daugiau parduoti. Taigi šis pasiūlymas yra solidarumo išraiška ir e, suvokiant bendrai ekonominius procesus, manau, kad tas turėtų būti akivaizdu. Akivaizdu turėtų būti ir mūsų pasiūlymas, kaip manoma, greičiau pradėti taikyti šias priemonės tam, kad Europos ūkis greičiau atsigautų. Ačiū poniai Kadembak, baigiame diskusiją šio klausimu. Balsuosime dėl šio pranešimo kaip ir dėl visų kitų anksčiau.